Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf vom heutigen. Pradedame darbą, tęsime darbą tiksliau, sako pirmininkė. Ir norėčiau pasveikinti atvykus į mūsų komiteto posėdį poną Samo Jereb iš Slovenijos, kuris dalyvaus kandidatų į audito rūmus, rūmų narius klausime. Na, norėtųsi, kad po pietų, sako pirmininkė, visi greitai susėstų. Taigi, Slovenijos kandidatui iš karto suteiksiu žodę. Gerbėmiai komiteto nariai, man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje, jūsų klausime kaip Slovenijos kandidatui. Kadangi auditorumai pirmiausia yra atskaitingi Europos piliečiams, aš esu tvirtai įsitikinęs, kad kiekvienas Europos audito rūmų narys turi būti tvirtinamas tiesiogiai išrinktų Europos piliečių delegatų. Jeigu aš būsiu patvirtintas, tikrai mielai dirbsiu tą darbą, lygiai taip pat etiškai, kaip kad dirbu dabar a, a, <clears throat> Slovenijos audito rūmose. Aš manau, kad mano kvalifikacija yra pakankamai išsamei pristatyta klausiminė ir atsakant raštu, todėl nekartosiu. Norėčiau tik atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų, kurie gali jums padėti apsispręsti, tvirtinti ar ne mano kandidatūrą. Aš manau, kad maksimalus laikas turi būti skiriamas bendradarbiavimui, nes būtina auditorumams bendradarbiauti su jūsų komitetu. Ir jeigu mano kandidatūrą patvirtinsite, tai aš įsipareigoju ir formaliai, ir neformaliai bendradarbiauti su jūsų komiteto nariais. Nežinau, kokia atsakomybės sritis man tektų, jeigu pradėčiau dirbti audito rūmose. Bet vienas iš dalykų, kuris e, mane bet aš galiu aptarti su jumis bet kuriuos jums rūpimus dalykus, telefonu ar kitų būdų. Aš tvirtai esu įsitikinęs, kad tiesiogiai išrinkti piliečių parlamentarai ir, institu, ir auditorumai turėtų dirbti kartu ir tada bus įmanoma užtikrinti tinkamą ES biudžeto lėšų panaudojimą. Ir manau, kad piliečiai būtent to iš mūsų tikisi. Kadangi Devynis metus aš esu dirbęs privačiame sektoriuje, taip pat 11 metų atlikau įvairaus pobūdžio viešojo sektoriaus auditus, esu pasirengęs glaučiai bendradarbiauti ne tik su parlamentu, bet taip pat ir su žiniasklaida bei kitom institucijom. Savo darbe aš didžiausią dėmesį skirčiau veiklos auditui, nes būtent veiklos audito metu galima atskleisti silpnasias pusės ir pateikti konkretesnių a, rekomendacijų, kaip pagerinti veiklą. Ir anksčiau vykdydamas auditus aš visada stengdavosi įsivaizduoti, kai veiktų, kaip veikčiau, jeigu būčiau audituojamas asmuo. Ir visada žiūrėdavau, kaip teikti rekomendacijas, kad rezultatai būtų geriausi. Jeigu įmanoma, visada reikia galvoti, kaip mažiau sunaudoti išteklių, kad būtų galimas pasiektas maksimalus rezultatas. Yra ir kitų su verslu susijusių dalykų, su veikla susijusių dalykų. Ir manau, kad privataus E, sektoriaus auditoriaus ir viešojo sektoriaus auditoriaus e, patirtis man leis um, gerai dirbti, nes esu auditavęs valstybės įstaigas, vietos valdžios institucijas, e, privatų verslą. Ir todėl manau, kad galėsiu bendradarbiaudamas su ES atitinkamomis institucijomis įvykdyti tas, tuos uždavinius, kuriuo keliami audito rūmų nariui. O darbą audito rūmose galėsiu pradėsiu nedelsiant iš karto, kai jeigu mane paskirs. Aišku, nebejotinai jūs galbūt norėtumėte užduoti papildomų klausimų, esu pasirengęs į juos atsakyti. Pirmininkė, ačiū. Labai ačiū už prisistatymą. Jūs taip pat neviršijote skirto laiko, to šiandien dar nebuvo, dabar pranešėjai Bartui Stasui žodis, prašau. Ačiū. Ačiū. Noriu pasakyti, kad nuolatinis pranešėjas e, yra ponas Šoltas, tačiau turint omenyje, kad e, tiek ponas Jerebas, tiek ponas Šoltas yra iš tos pačios šalies kilę, tai mes nusprendėme, kad išsklaidytume bet kokią šališkumo įspūdį. Aš Dabar e, tarsiu žodį. Mes e, įdėmiai skaitėme jūsų atsakymus į raštų užduotus klausimus ir iš tiesų turiu pasakyti, kad ten yra pateikiami labai rimti atsakymai. Man krito į akis tai, kad e, jūs teigiate, jog labai daug auditų esate atlikęs ir juos vykdydamas intensyviai bendrabiauti su savo parlamento nariais. Mums Europos parlamente susidaro kartais įspūdis, kad ypač specialios Europos audito rūmų ataskaitose e, pateikima informacija nesusilaukia pakankamai dėmesio. Taigi, ar remdamasis e, patirtimi, kurią sukaupėte dirbdamas savo šalyje, turėtumėte kokiu nors pasiūlymu, kad e, tas rimtas auditorumo atliekamas darbas susilauktų daugiau dėmesio. Dar vienas klausimas. Visi žinome, kad e, Europos Sąjunga ponios Gergievos asmenyje šiuo metu atlieka atitinkamą įvertinimą susijusi su auditavimu ir dabar mm, nuo tradicinio auditavimo metodo pereinama prie į rezultatus orientuoto audito, veiklos audito. Taigi, kaip jūsų vertinimu ir mūsų komitetas galėtų prisidėti prie to, kad e, auditavimo, rezultatų auditavimo procesas vyktų greičiau. Tiek būtų klausimų pirmininkė. Iš tiesų, e, žalieji nebaigia mūsų stebinti, suteikdami vis naujos informacijos ir klausimų. Taigi atsakykite klausimus. Gerbiamas ponas Tas, ačiū Jums už Jūsų žodžius, už Jūsų nuomonę. Pirmiausia, pabandysiu atsakyti į Jūsų klausimą dėl mano kontaktų ir bendradarbiavimo su nacionalinio parlamento komitetais. Slovenijos Respublikos audito rūmai taip pat yra sukaupę nemažai patirties dėl bendradarbiavimo su įvairiais komitetais nacionalinėje asamblėje. Kai kurie iš šių komitetų smarkiai vertina pastangas artimai bendradarbiauti su audito rūmais. Taip pat parlamente yra grupė komitetų, kurie yra linkę manyti, kad jie yra pakankamai kvalifikuoti aptarti klausimus, kurie yra pateikti audito uh, ataskaitose. Aš manau, kad e, bendradarbiavimas audito rūmų ir parlamento komitetų yra sine qua non, tai yra būtina. Ir kaip aš e, minėjau iš pradžių, aš norėčiau ir toliau bendradauti būtent ir su Europos parlamento komitetais atitinkamais. Kai dėl dėmesio, kokio turėtų susilaukti e, tas ataskaitas, aš atsakymuose į klausimus raštu pabrėžiau, kad e, tikslinga būtų apsvarstyti e, ir išklausyti audituojamo subjekto reakciją. O jeigu jie nevykdo rekomendacijų, tai galima vykdyti tolesnius auditus, pakartotinius auditus. Kiek aš žinau, audito rūmai labai atidžiai tikrina jų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą audito ataskaitose, tačiau galbūt tam reikėtų skirti dar daugiau dėmesio. Kai dėl jūsų klausimo dėl biudžeto audito daugiau dėmesio skiriant pasiektiems rezultatams tiek valstybės narėse, tiek komisijos darbę pasakyčiau už tai kaip. Jeigu rezultatai įtraukiami į biudžeto kontrolės ir peržiūros veiksmus, tai manau, kad biudžeto peržiūros gali tapti ilgų procesų. Aš manau, kad taip kaip daroma šiandien yra gerai, kai, to, kai atskiros sritis susilaikia e, dėmesio ne tik komisijos, ja, bet ir valstybių narių. Ja, herzlichen Dank. Jetzt bekommen die Mitglieder das Wort. Und zwar verlängstens zwei Minuten. Labai ačiū, dabar suteiksime žodį komiteto nariams, ne ilgiau nei po dvi minutės. Pirmasis kolega Savarma, prašau. Thank you, chair. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Jereb. Paprastai turbūt nedrėtų taip sakyti, tačiau aš iš tikrųjų neturiu klausimų jums. Bet kadangi neišgirdau atsakymų iš pirmojo kandidato, kuris čia buvo, galiu ir jums užduoti tuos klausimus. Nenoriu iš čia išeiti tuščiomis kišenėmis, kalbant apie tokius svarbius dalykus, kaip dabar užduosiu jums klausimą apie tai būtent. Keliais atvejais mes esame prašė audito rūmus pateikti mums daugiau konkrečios informacijos apie silpnasias vietas valstybių narių lėšų panaudojime, e, kur būtent yra tie pinigai. Ta šalių specifinė informacija įtraukiama į audito rūmų analizę ir ataskaitas ir dabar užima šiek tiek daugiau vietos tam tikrų mastų, tačiau kaip aš suprantu, Mums reikia dėti čia daugiau pastangų. Tai jeigu jūs būsite paskirtas, kaip jūs šį klausimą vertinsite kolegijoje, kad mums būtų teikiama daugiau informacijos konkrečios apie šalis, kur tik tai įmanoma. O kitas klausimas yra apie lyčių balansą. Žinau, kad jeigu tapsite audito rūmais, ne jūs, pres, e, rūmų nariu, ne, ne jūs presite šį klausimą, bet galbūt galėtumėte mums ką nors, ką nors pasakyti, kad įsivaizduotume, kaip jūs vertinate šią problemą, nes čia kalba ne tik apie audito rūmų narius, bet ir darbuotojus. Ačiū toliau, Ela Sender. Ačiū, pana pirmininkė. Na, visų pirma, Pratesant tai, ką sakė kolega Sarvama. Mes prašome, kad audito rūmų balansas lyčių prasme būtų geresnis. Taigi, e, kai jūs buvo renkamas iš kelių kandidatų, ar buvo nors viena moteris e, kandidatė? Toliau norėčiau paklausti jūsų apie jūsų sugebėjimus vadovauti komandai organizacijoje. Jūs minėjote taip pat savo karinę karjerą, kaip suprantu, jūs buvote kapitonas. Ką jūs turite galvoje? Ar jūs ketinate dėkti karinę discipliną auditorumuose? Mano šalies pas, pas, patirtis su kariškiais nėra tokia labai patraukli. Dėl to man tai rūpi. Jūs e, nerimaujate dėl valstybės skolos, siūlote mažinti ją įvairiamis priemonėmis, minėjote Maastrichto kriterijus. Yra Europos parlamente tam tikrų frakcijos, frakcijų, kurios e, turi skirtingą nuomonę dėl Maastrichto kriterijų. Mes manome, kad jos reikėtų taikyti tokiu būdu, kad žmonės kentėtų kaip galima mažiau. O man susidaro įspūdis, kad jūs būtumėte arčiau tos stovyklos, kuri uh, ragintų mažinti administravimą, o neturėti gerą administravimą. Uh, jūs pabrėžėte vieną dalyką, e, jūs pažįstate pana Solteš ir jūs pabrėžite aplinkosauginius dalykus, e, kalbate apie aplinkosauginius auditus. Galbūt tai ir nebloga idėja, tačiau apskaitos prasme, finansinio efektyvumo prasme. Kaip jums tai padėjo pagerinti jūsų šalies finansinę situaciją? Na ir aš suprantu, kad jūs norėjote pratesti, išplėsti savo biografijos aprašą, įtraukdami patirtį Europoje. Ką dar apie Europos patirtį galite pridurti ir gal galėtumėte atsakyti į anglų kalbą, jūsų kalba labai graži, tačiau aš visiškai sloveniškai nesuprantu. Ir jeigu jūs taptumėte audito rūmų nariu, tai turbūt tektų bendrauti su jumis kitą kokią nors kalbą. Toliau kolega Štechovski. Ačiū pirmininkė. E, Dėkuoju kandidatui už įžanginį pasisakymą. Galite atsakyti į mano klausimą ir sloveniškai, man tas pats. Tačiau ką Jūs pasakytumėte dėl tos kritikos, kad kalbate tik vieną užsienio kalbą, ar nemanote, kad tai yra trūkumas tokiame darbe kaip šis? Ir tai, kas išvardyta e, jūsų biografijoje, kalbant apie kalbinę kompetenciją, yra tiek, kiek jūs kalbate įvairiomis kalbomis. Kai dėl auditorumų reputacijos, ką jūs manote apie tai? Ar turite kokią nors e, vizijų ateičiai? Ir jeigu jūs būtumėte paskirti, kokioje srityje norėtumėte dirbti daugiau, kaip, kur jūs matote didžiausius trūkumus, panaudojant ES biudžeto lėšas. Kolega Balčytis. Ačiū gerimą pirmininkė. Datė, taip iš tikrųjų jūsų patirtis, kaip ir minėjot, e, yra e, gana pakankama, pretenduojant į tokią pareigybę. Tačiau, aišku, kad būdamas paskirtas arba kai busit paskirtas į auditų rūmus, atsakomybė turbūt ir bendra, e, bendras veikimas e, bus visiškai kitoks, todėl kad reikės bendrauti su kitom ES valstybėm. Tai pirmas klausimas, pagal Jūs turintis tą didžiulę patirtį, ar pakanka Europos auditų rūmų ir valstybių narių auditorių E, institucijų bendradarbiavimas, koordinuojant savo veiksmus, atliekant tam tikrus tyrimus. E, antras klausimas, kokia jūsų manimų Slovenijos yra pati silpniausia vieta, įsisavinant ES lėšas. Ir trečias klausimas, kodėl nuo 2013 metų iš vyriausio auditoriaus tapot e, pirmininko pavaduotojų. Ačiū. danke. Also das Deutsche ist die Relaissprache über das Englisch, deswegen dauert es immer so lang, bis der letzte Satz bei mir ankommt. Vokiečių kalba verčiama per anglų kalbą, todėl šiek tiek ilgiau užtrunka, kol vertimas mane pasiekė. Dabar kolega Liberatskis. Ačiū, ponė pirmininkė, taupant laiką, tai noriu paklausti iš tai ko. Mes, kaip biudžeto kontrolės komitetas ir kiti parlamento komitetai, tikimės, kad e, audito pristatymas bus rezultatų prasme. Ar manote, kad orientacija į rezultatus leidžia matyti, kiek kokiu mastu pasiektas rezultatas? Ar jis jau už mūsų, ar jis dar prieš mus? Ne tik pateikti biurokratinę biurokratinių klaidų lygį. Na, toliau kolega Šaltės. Gerbiamas kolega, mano klausimas trumpas, nors galbūt ne pats lengviausias. Europos audito rūmai užbaigė auditą, pateikė rekomendacijų. Dažnai jos yra arba ignoruojamos, arba negyvendamos iki galo ir tai yra problema, kuri kartojasi iš metų į metus. Norėčiau sužinoti, ar jūsų nuomonė audito rūmų įgaliojimai ir kompetencija turėtų būti išplėsti, kad e, būtų užtikrinta, kad e, auditorumų rekomendacijų būtų labiau paisama audituojamųjų subjektų. Taip pat noriu užduoti klausimą. Skaitant jūsų gyvenimo prašymą ir tas publikacijas, kurias esate paskelbęs, tai tikrai daro rimtą įspūdį, taip pat ir jūsų kaip dėstytojo veikla. Jūs taip pat buvote bendrautorius dvi knygas išleidžiant, tai iš tiesų vau. Wow, Ir noriu paklausti iš tai tokio dalyko. Tai jeigu jūs Luksemburgė dirbsite visiškai vienas, tai galbūt reikėtų mums jums papildomos veiklos paieškoti, kad nenubodžiautumėte vakarais. Prašau, atsakykite užduotus klausimus. Aš galėčiau atsakyti jūsų klausimus anglų kalba, tačiau aš nusprendžiau kalbėti sloveniškai dėl to, kad e, tokia galimybė man buvo sudaryta ir slovenų kalba yra viena iš oficialių ES kalbų ir daug žmonių Slovenijoje šio, šį klausimą dabar tiesiogiai stebi, taigi aš toliau kalbėsiu sloveniškai. Atsižvelgiant į klausimą, atsakant į klausimą dėl lyčių lygybės aspektų užtikrinimo noriu pasakyti štai ką. Slovenijos atstovai Europos audito rūmose, turiuomenyje darbuotojus audito rūmų, o ne pačius auditorius, tai Slovenijos atstovų yra nemažai tarp audito rūmų darbuotojų ir daug jų yra moteris. Ir um, tokia pati padėtis yra ir Slovenijos auditorumuose. Tiksliau, aš pasakoju apie padėtį Slovenijos auditorumuose. Aš manau, kad tokiu pavyzdžiu galėtų pasiekti ir Europos auditorumai, kad būtų pagerinta lyčių pusiausvyrą, ypač užimant vadovaujamas pareigas Europos auditorumas. Ponas Savarma manęs paklausė, dėl tam tikrų atskiroms šalims būdingų informacijos aspektų ir ką aš apie tai manau. Asmeniškai esu įsitikinęs, kad e, tiek teigiamas, tiek neigiamas patirties pavyzdžiai įsisavinant ES lėšas turėtų būti minimi atitinkamos ataskaitos ir tie, kurie duomisi šis klausimas, turėtų galimybę su tokia informacija susipažinti. Taigi mes turėtume galbūt pakeisti bendrą požiūrį biudžeto vykdymo patvirtinimo ataskaitų rengimą. Ir audito rūmai turėtų renkti atitinkamas e, ataskaitas dėl padėties valstybėse narėse daug e, išsameu. Pone Jausendri minėjo mano ankstesnį karjeros etapą karinėse pajėgose. Iš tiesų, aš ne pats pasirinkau tokią karjerą, nes e, savo laiku karinė tarnyba Slovenijoje buvo privaloma ir kiekvienas aukštai mokslo baigęs asmo turėjo baigęs studijas atlikti šešerių mėnesių karinę tarnybą ir aš nusprendžiau dar dalyvauti atsargos karininkų mokymo programoje ir tokiu būdu manau, kad iš tos tarnybos aš daugiau pasiėmiau negu tik, kad būčiau tarnavęs eilinių kareivių. Kalbant apie valstybės skolą, tai šis klausimas yra svarbus ne tik Slovenijai, nes šiuo metu mokamos palūkanos už skolos aptarnavimą yra labai didelės, 15 procentų nacionalinio biudžeto mes skiriame skolos aptarnavimui, palūkanoms mokėti. Maastrichto kriterijai. Noriu e, atkreipti jūsų dėmesį į vieną aplinkybę kuomet yra patvirtinami atskaitomybės standartai arba bus patvirtinti atskaitomybės standartai. Šliau apskaitos. Tai juos patvirtinus mes turėsime užduoti savo klausimą, ar vis dar galioja Maastrichto kriterijai ar ne. Nes tokia apskaita e, atitinkamai atsilieps vykdomiams projektams. Kalbant apie veiklos auditą ir poveikio aplinkai auditą, mes e, atlikdami, pavyzdžiui, poveikio aplinkai auditą bandėme įvertinti, kiek e, dar lėšų būtų likę valstybėms narėms papildomai panaudoti, jeigu būtų atsižvelgiama į auditorumų rekomendacijas. Tai pavyzdžiui, atliekų tvarkymo srityje per tris metus būtų buvę galima sutaupyti 35 milijonus eurų. Šiuo metu Slovenijoje vyksta du auditai, už kuriuos aš esu atsakingas dėl ES lėšų panaudojimo. Vienas auditas yra susijęs su ankstesnė daugiametė finansinė programa ir ten aptiktus trūkumus ir klaidas. Antras auditas yra vykdomas siekiant įvertinti Slovenijos pasirengimą naujai daugiametiai finansiniai programai. Tikiuosi, suprasite mane, kad aš negaliu jums daugiau išsamesnės informacijos apie šios du auditus pateikti. Ponas Liberatskis uždavė klausimą, ar vykdant biudžeto auditą ir rengiant audito išvadas. Skirais atvejais galime įvertinti, ar buvo pasiekti užsibriežti tikslai ir neapsiriboti vien tik tai klaidų lygio nustatymų. Norėčiau iš šį klausimą atsakyti štai kaip. išsamios e, veiklos arba rezultatų audito išvados yra pateikiamas specifinėse ataskaitose ir jose didžiaja dalimi įvertinama, ar buvo pasiekti užsibriežti tikslai, ar lėšus buvo veiksmingai ir tinkamai panaudotos biudžeto vykdymo ataskaitose šios ataskaitos apimtis yra ribotos, tačiau auditoriai gali šios ataskaitos atkreipti dėmesį ne tik į e, klaidų lygį, tačiau taip pat šiek tiek ir į rezultatus. Panas Šoltas uždavė klausimą, kurio tikėjusi dėl to, ar Europos audito rūmų turimi įgaliojimai yra pakankami. Jeigu aš palyginčiau Europos ir Slovenijos audito rūmų įgaliojimus, tai galėčiau teikti, kad e, kalbant apie taisomasis priemonės, Europos audito rūmai gali parengti ir pateikti tik rekomendacijas, tad tarpu Slovenijos nacionaliniai audito rūmai gali pareikalauti, kad būtų įmamasi atitinkamų taisomųjų priemonių, jeigu į tą reikalavimą neatsižvelgiama, galima pritaikyti atitinkamas sankcijas. Tačiau aš manau, kad uh, Europos audito rūmų ataskaitas pasitaukus galima panašių tikslų pasiekti, nes uh, Europos audito rūmai gali nuolat kartoti savo aukštesnės rekomendacijas, taip siekdami pagerinti padėtį. Žinoma, jūsų komitetas čia gali atlikti labai svarbu vaidmenį. Aš tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Jeigu ką nors praleidau, tai galėtumėte mane, man tai priminti. Klausimas dėl profesinio ir asmenio gyvenimo derinimo. Na, iš tiesų, dirbdamas auditoriumi dažnai pavargsti, todėl kartais e, reikia užsiimti šiek tiek kitokią veiklą, kad būtų galima prasiblaškyti. Būtent dėl to aš e, mėgstu dirbti sode, raustis žemėje ir e, taip pat domiuosi įvairiais kitais dalykais, kultūriniais dalykais, ypač laikydamasis užsienyje. Ir man labai patinka fotografuoti augalus. E, Štai prieš keliarius metus su keletu draugų nusprendžiau išleisti tas dvi knygas, kurių bendra autoriumi aš esu siekdamas paraginti Slovenijos gyventojai susitvarkyti savo kiemuose, sodose, landšaftą patvarkyti šiek tiek. Taigi, iš tiesų, Slovenijoje yra ką pamatyti, jeigu norėtumėte apsilankyti, tai kreipkitės į mane, aš nurodysiu kelias vietas. Ačiū, grįšime prie jūsų pasiūlymo, daugiau norinčiųjų kalbėti nėra, tik dabar žodis dar kartą pranešėjai Bartui Stasu. Ačiū, pirmininkė. Jeigu mes e, pritarsime e, šiai kandidatūrai, tai tikiuosi, kad jis e, pavaišins kitus auditorumo narius iš savo sodo gerybėmis, o šiaip manau, kad gavome pakankamai informacijos apie pono Jerebo gebėjimus ir kompetenciją, manau, kad galime perėti dabar prie uždaro posėdžio ir aptarti mūsų klausimų rezultatus. Labai ačiū, dėkojame kandidatui už galimybę pasikeisti mintimis, linkime sėkmės ir tikiuosi vėl greitų laikų sustiksime. Ja, ich bitte jetzt mal die Nichtöffentlichkeit herzustellen. Jetzt muss ich erstmal einen, Wahl, einen Wahlausschuss wählen. Ähm, gibt, haben wir frei, Freiwillige für den Wahlausschuss? Ar äh, būtų dabar savanorių padirbėti rinkimų komisijoje. Andrė, reikia trijų rinkimų komisijos narių. Ar atsirastų kas nors iš socialdemokratų? Pone Vistisin, ačiū. Dar vieno komisijos nario trūksta.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 toliau vykstantis posėdis tikrai galėtų vykti uždarai. Ar reikia frakcijoms pasitarti? Jeigu ne, tai tuomet galime iš karto pradėti balsavimo procedūrą. Taigi dabar pasirinksime balsavimui, o per tą laiką jūs galėsite pasitarti tarpusavėje, jeigu manote, kad to reikia. Kai jau būsite pasirengę, tai prašau man duoti ženklą ir galėsime tęsti posėdį. Dabar skelbime trumpą pertrauką.